Dear colleagues, uh, as you can... Kolegos, kaip matote, įvyko nedidelė revoliucija, išnyko pirmininkas ir daug vicepirmininkų. Turbūt ne todėl, kad tarp mūsų atsirado policijos pareigūnų, bet dėl kitų priežasčių. Panašu, kad aš esu vienintelis uh, parlamento narys, todėl Aš negalėjau atsisakyti e, pirmininkavimo. Šiandien diskutuosime apie um, kovas organizuotų nusikalstamų ir sunkių formų tarptautinių nusikalstamų ES politikos 2013-2017 metų ciklas ir sunkių formų organizuotų nusikalstamų grėsmių įvertinimą. Sokta. Prasideda naujas ciklas 2013-2017 metai. Europolas ką tik paskelbė <clears throat> visą e, sunkių formų tarptautinio nusikalstamumo e, ataskaitą. Turime Junktinės karalystės teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos svečių, tikiuosi. Velkimės visi gražiai, kad e, ta šalis liktų Europos Sąjungoje, bet tuo pajokavimus ir baigsiu, bei pereisiu prie rimtesnių klausimų. Europos parlamento indėlis į šį procesą. Pirmiausia, išklausysime Europol vadovą, poną Wainwright, kuris kalbės maždaug 15 minučių, o po to Martinas Poweris, dabartinis uh, vidaus bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto pirmininkas kalbės apie 15 minučių. Ir žiūrėsim, e, kas po to norės pasisakyti. Tas jau vėliau paaiškės. Prašom, ponia Vainai, žodis jums. Much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Nevaisant to, kad didelio susidomėjimo šią temą tarp komiteto narių nėra, aš džiaugiuosi būdamas čia. E, galiu pristatyti e, sunkių formų tarptautinio nusikalstamumo grėsmų e, vertinimo studiją. E, Tai yra viena iš rimčiausių studijų vykdytų teisėjų, kurios bendruomenėje pastaruoju metu. Ir pirmą kartą mes apimama platesnę bendruomenę, skaitant akademinį pasaulį. Ir bandėme išsiaiškinti, kokia metodika leistų objektyviausiai vertinti dabar nusik organizuotų nusikaltelių keliamą grėsmę. Mes paskelbėme daug įvairių vertinimų Europolė, e, rengėme tokį uh, E, prioritetinį projektą. E, dviejus metus rinkome duomenys iš skirtingų šaltinių. Be to, tai yra daugiamečio politikos ciklo sukurto 2010 metais dalis. Kaip matote iš skaidrės ir iš sokta leidinių šią savaitę, e, po nuodugnių tyrimų paskelbėme visą eilę rekomendacijų. E, aptarėme grėsmingiausias nusikaltimo grėsmės ES. Šiame ekrane jūs jas matote, todėl aš jų neskaitysiu. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba uh, E, mano, kad, e, per, e, kad šiomis rekomendacijomis remiantis per atmesius kelias savaitės bus galima išsiaiškinti strateginius prioritetus, kovojant su e, sunkiais organizuotais nusikalstamumais ES. Kaip mes parengėme tas rekomendacijas ir padarėme tokias išvadas? Vertindami bandėme atsižvelgti į tai, e, kad organizuotas nusikalstamumas tampa vis dinamiškesnis, kompleksiškesnis ir tai kelia grėsmę ES gyventojų geroviai. Pastebėjome, kad prasidėjus ekonomikos kriziai pastaraisiais metais išsiplėtė juodoji rinka, šešėlinė ekonomika, nusimalstamos grupuotės kiekvienais metais milijardus uždirba nelegalaus pelno. Tai turi pasiekmių ES gebėjimams uh, užtikrinti efektyvų ekonomikos atgaivinimą. Be to, mes paskaičiavome, kad yra 3600 organizuotų nusikalstamų grupuočių veikiančių tarptautiniu mastu. Vien Europos Sąjungoje. Paskaičiavome, kad globalizacijos padariniai visuomeniai ir verslo bendruomeniai taip pat paskatino e, ženklių naujų nusikalstamos veiklos e, rūšių atsiradimą. Pastebėjome, kaip pasikeitė, pavyzdžiui, narkotikų e, kontrabandininkų e, veikla. Nusikalstami tinklai naudojasi teisės sistemomis, naudojasi internetu, kitomis sąlygomis susidariusiomis per ekonomikos krizę. Ir taip jie nori uždirbti didelį pelną, kuo mažiau rizikuodami. Tokiu būdu pasikeičia organizuotų nusikaltimų pobūdis ir yra e, sukuriama tarptautinių bendruomenių tinklo bendruomenė. Padėtis e, labai nestabili. Labai daug problemų dar kelia mafijinio pobūdžio organizacijos. Tačiau pastaruoju metu vis labiau matome, kad pradeda veikti smulkesnės, mobilesnės tinklinės grupės e, veikiančios e, tarp nusikalstamose grupuotėse skirtingose valstybėse narise. Pavyzdžių galėtume rasti klastojimų prekių srityje, e, naujų psichotropinių medžiagų e, gamyboje, vadinamųjų legalių narkotinių medžiagų srityje. Taip pat matome daug internetinio sukčiavimo ir vienas iš didžiausių tokių sukčiavimo atvejų yra PVM vengimas. MTIK sukčiavimas yra nustatytas. Ekonominė krizė ir vartotojų poreikio pasikeitimas e, paskatino e, nusikaltelių rinkos pokyčius. Daugelis nusikalstamų grupuočių per ekonominę krizę išnaudojo daug naujų galimybių, ypač tai yra susijęs su mažėjusia vartotojų perkamąją gale. Ir taip e, produktų klastotojai e, buvo skatinami pradėti gaminti naujoviškas e, padirbtas prekes E, tarp pagrindinių nusikalstamumo sričių e, narkotikai išlieka vienas iš rimčiausių ir sunkiausių nusikaltimų. 30 procentų maždaug visų rimtų nusikaltimų sudaro su narkotikai susiję. Narkotikų kontrabanda ES viduje išlieka labai dinamiška ir tuo pat metu ji sparčiai kinta matome, kad vartotojai vis labiau vartoja skirtingų rušių narkotikus, vietoj to, kad vartotų vienodus ir dėl to e, nusi, narkotikų priekeiviai e, orientuojasi daugeliu krypčių, atsiranda tokia polinarkotikų priekyba. Dabar nusikaltelių veikla e, tuo pasižymė. E, heroino poreikis ES sumažėjo, tačiau paaiškėjo, kad afganistanietiško heroino gamyba atsigauna ir atsiranda, e, vėl atsigauna narkotikų keliai per Rusiją ir Ukrainą. Kokainas išlieka vienas iš populiariausių uh, vartojimų narkotikų, tačiau Kolumbijos grupė šies rėmbė turi monopolijos. Akivaizdžiai ryškėja ši problema Meksikos karteliuose. Jie tampa rinkos koordinatoriais. E, jų bazė yra Centrinėje ir Pietų Amerikoje. Nedidel, ne, negausiai jie veikia Europoje, bet mes manome, kad ateityje ta tendencija išriškės. Dėl kanapių Niderlandai išlieka pagrindinį e, valstybė, nes čia didėja poreikis ir gamybos mastai auga. Bet e, matome panašias tendencijas ir kitose ES valstybėse bei už jos ribų. E, matome, kad atsiranda labai daug naujų psichotropinių medžiagų. E, vis dažniau jas galime nusipirkti internetu. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip nusikaltėliai išnaudoja teisinės spragas. Dabar yra svarstomas naujas teisės aktas, kuris uždrausų tokių e, naujų narkotinių medžiagų e, pardavimą e, per internetą. Tačiau e, tas suvaldymo procesas užtruks nemažai laiko. O kol kas internete matome, kad e, tos prekes yra parduodamos jas paženklinus kitaip. Ir žmonės patys nežinodami nusiperka medžiagų, kurios turi e, žudančių savybių per artimiausias, per keletą dienų galima parduoti e, labai greitai. Per 2012 metus užfiksuota, kad apie 70 tokių naujų e, psichotropinių medžiagų atsirado. Nelegali migracija. Mes matome, kad pasauliniai ir e, regioniniai e, ūkio skirtumai, ekonominiai skirtumai skatina labai e, didelį nusikalstamą veiklą, lygiai taip pat e, nedarbo lygio didėjimas arba galimybė naudotis socialinėmis e, pašalpomis, ar tiksliau jos nebuvimas prisideda prie nusikalstamumo augimo. Matome, kad vis dažniau e, e, migrantų įvežėjai naudojasi legaliais kanalais tam, kad įvežtų žmonės į Europą. Tai yra susijęs su priekyba žmonėmis. Daugelis nelegalių migrantų patenka per šešėlinę ekonomiką į e, naujas valstybės ir už tai jie turi mokėti tarpininkams. Prekyba žmonėmis Europoje išlieka klestinti. Matome, kad vis dažniau yra fiksuojamas žmonių seksualinis išnaudojimas ir išnaudojimas darbo tiklais. E, dabar e, krizės metu įmonės nori sumažinti gamybos kaštus ir pastebėta, kad nelegalių darbuotojų darbo rinkoje poreikis išaugo matome, kad kai kurios grupuotės milijonus eurų uždirba parduodamos žmonės ir priversdamos juos reikalauti socialinių išmokų, kurios yra suteikiamas pagal kai kurių valstybių jurisdikciją. Kaip aš jau sakiau žanginėje kalboje, per ekonomikos krizę juodoji rinka išplito. Ypač tai yra susiję su sveikatos ir saugos produktais. Be abejo, tai gali padaryti nepaprastai dėlė žalos uh, E, vartotojams ir pastaraisiais metais nemažai žmonių net mirė dėl to, kad vartojo e, padirbtas prekes. Net 50 žmonių Čekijos Respublikoje 2012 metais mirė dėl padirbto alkoholio. Bet e, lygiai taip pat dėl padirbinių prarandami milijonai eurų mažėja įmonių pelnas, iškraipama konkurencinė rinka. Tačiau matome, kad padirbiniai vis labiau rūpi e, nusikaltelėms, nes paklausa pigioms prekiams e, išaugo pastaraisiais metais. Pardavinėti padirbtus produktus yra e, visai nerizikinga veikla. Be to, visuomenė gana tolerantiškai tai žiūri, ypač kai kalbame apie prabangos prekių klastojimą. Bet nepamirškime, kad yra klastojami ir maisto produktai, vaistai. Internete ypač galima tokių atvejų daug pamatyti. Matome, kad išaugo nusikalstamų grupuočių parduodamų suklastotų vaistų ir maisto produktų skaičiai. Organizuotos nusikalstamos grupės beveik visose valstybėse narėse vykdo turtinius nusikaltimus. Tai yra susijęs su automobilių priekyba, metalo e, pardavimais. Grupuotės e, tokios yra labai mobilios ir jos neretai apsiriboja keletų valstybių narių, tačiau tokių tinklų yra labai daug. Be abejonės tai turi ir ekonominį poveikį, ypač kai kalbame apie rinkos iškreipimą ir poveikį verslui. E, sukčiavimas yra auganti problema. Vėlgi tai yra susijęs su ekonomikos krizės didėjimu gilėjimu. Ir trys dalykai su to yra sustiję. E, su tuo e, didelio pelno tikimybė e, ir tų pažeidimų įvykdymo paprastumas. Matome, kad sukčiavimas neretai vykdomas taip pat internetu, išduodant kreditus, uh, išvengiant akcizo mokesčių arba organizuojant e, netikras investicijas. Pagal, nus, pagal šį nusikaltimų pobūdį e, nusikalstamos grupuotės neretai gali parduoti masiškai, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus e, ir tokiu būdu išvengia PVM. E, Ir nuo tokių PVM vengimo kenčia labai daug valstybių narių. Valstybės narės milijardus eurų praranda kiekvienais metais savo biudžetuose. Akcizo mokesčiai yra susiję su kūru, alkoholiu ir tabako pramonė. Milijardai nelegalių cigarečių yra konfiskuojama visose valstybėse narėse, e, bent jau praėjusiais metais taip buvo nustatyta. Pinigų plovimas e, Tai yra ir rykštė visuomeniai, ir pažeidimas, bet to tai yra susijęs su visai lė kitų sunkių e, organizuotų nusikalstamumų. Greta organizuotų grupių yra profesionalių pinigų plovėjų, kurie e, tas paslaugas teikia kitų vardų. E, internete yra prieinama labai daug finansinių produktų ir nelegalios paslaugų grupės nusikalstamoms grupuotėms, nusikaltelėms suteikia puikių galimybių plauti pinigus. Uh, Kibernetinio nusikalstamumo mastas auga ir nuo jo kenčia visi ES piliečiai visose valstybėse narėse. Pirmiausia, tai yra susiję su finansiniais sukčiavimo pažeidimais. Europos komisija panaudojo, kad 8 procentai e, interneto vartotojų ES kenčia nuo tapatybės vagysčių, 12 e, procentų jau yra nukentėję nuo internetinio sukčiavimo. E, yra ištisas skaitmeninis Mm, šešėlinės ekonomikos mechanizmas sukurtas. E, jie turi susikūrę tam tikrą veikimo būdą. Neretai e, specialistai, kuriems trūksta, trūksta techninių įgūdžių, nueina į nusikalstamas grupės ir pradeda veikti ten. Mm, internetinė aplinka taip pat yra uh, dažnai naudojama išnaudojant vaikus seksualiniams seksualiniam išnaudojimui. Tai apima netgi tokius socialinius tinklus kaip Twitteris ir Facebookas. Nusikalteliai vis dažniau naudojasi e, e, anoniminę, užkoduotą internetinę veiklą. Toliau periname prie mokėjimų kortelių. Tai irgi labai dinamiškas rytis. 2011 metais maždaug 60 procentų uh, E, nuostolių patirtų dėl e, kortelių buvo susiję su kortelių pametimais. Kai kuriuose valstybėse narėse e, yra užfiksuoti nauji būdai mokėjimams negrinaisiais pinigais. Matome, kad labai plinta mokėjimai mobiliaisiais telefonais nusikalstamos grupuotės tokiu būdu gauna daugiau galimybių pagrobti duomenis ir sukčiauti. Augantis atliekų skaičiai ir atliekų apdorojimo brangumas yra patrauklus nusikaltelėms, nes verslo pasaulis nori šioje srityje patirti kuo mažiau kaštų, o nusikalteliai pasiūlo pigias paslaugas. Šiukšlės daugiausia yra išvežamas į Vakarų Afriką ir Aziją ir mums didžiausia rūpesti kelia e, toksinių atliekų e, pervežimas. O dabar pereinu prie išvadų. Dauguma mūsų aptariamų nusikaltimų jau buvo paminėti anksčiau, tačiau e, tai, kad e, nusikaltėliai e, E, nerimsta ir toliau tobulėja mums kelia didžiausią nerimą. Manoma, kad 3600 nusikalstamų grupuočių veikia ES. Visos jos kelia grėsmę ES asme, pavieniams asmenims ir įmonėms. Uh, Nusikaltėliai yra lankstus, pri, lengvai prisitaiko prie aplinkybių, jie yra labai novatoriški, juos rasti kelia nemažai, uh, iš, juos randant iškyla nemažai sunkumų policijai. Ir uh, jų nusikalstamų grupuočio aktyvumas ypač e, padidėjo per ekonomikos krizę. Dėl ekonominės krizės visuomenė atsirado daug veiksnių, leidžiančių nusikaltėliams veikti. Infrastruktūros raida, interneto raida, uh, E, teisės spragos e, skatina nusikalstamą veiklą. Mūsų ataskaitoje yra visas skyrius skirtas nusikaltimų priežastims ar faktoriams skatinams nusikaltimus. Per artimiausius metus mes bandysime išnagrinėti tas priežastis ir pagalvoti, kaip galima suvaldyti uh, tuos visuomenės veiksnius, kurie skatina nusikaltelius veikti. Uh, pirmininkė, mano kolega netrukus pakalbės apie tai, e, kiek svarbus šis pranešimas ES politikos cikle. E, jūsų e, skaidrėse dabar matote datas, terminus, kada bus priimami sprendimai. O baigdamas aš norėčiau parodyti paskutinį puslapį. Jis parodo maždaug mūsų nuomonę, kokios įtakos tai turės politikos kuriejams ES. Visų pirma, e, tai parodo, kad organizuoti nusikalteliai yra labai rimta grėsmė visuomeniai. Todėl tai, būtų, tai turi būti prioritetas ES. E, labai didelį poveikį tai daro e, vyriausybėms, verslui, piliečiams. Nusikalteliai tampa vis labiau įvairus, įvairia veikla užsijima ir jų veiklos mastai plečiasi. Dauguma piliečių yra susirūpinę dėl organizuoto nusikalstamumo plitimo, taip pat žmonėms neramu dėl kibernetinių nusikaltimo augimo. Taigi tai akivaizdžiai yra rimta problema ES. Tuo tarpu mes žinome, kad ES bendrojo biudžeto dalis skirta e, teisingumui ir vidaus reikalams yra labai nedidelė. E, tai e, mums iškelia rimtą iššūkį, kaip galime patenkinti mūsų piliečių lūkesčius toje srityje. Bet be bejonės e, šis klausimas yra ES politikų prioritetas. Kaip ir valstybių narių prioritetas, mes turime skatinti visų valstybių narių vienodą požiūrį į šių problemų suvaldymą. Aš savo kalboje keletą kartų sakiau, kad ši veikla yra tiesiogiai susijusi su ekonomika, dėl juodosios rinkos plitimo, dėl e, legalių įmonių patiriamų nuostolių susijusių su e, sukčiais sukčiavimu. Todėl mes turime sukurti vieningą politiką, kuri leistų e, kovoti sėkmingai su organizuotu nusikalstamumu ir neleisti jam trukdyti ekonomikos augimo ES. Kaip reguliuoti internetą? Ar apskritai galima jį reguliuoti? Tai yra klausimas, kuris jau kurį laiką daugelį mūsų neduoda ramybės ir netaip jau lengva jį būtų atsakyti. Iš teisėtvarko, teisės tvarkos perspektyvos mes sakome, kad galbūt reikėtų uh, galvoti, kaip suvaldyti anonimiškumą internete, nes tai daro labai didelę žalą mūsų įmonėms. Kitas dalykas, kalbame, pavyzdžiui, apie vaikų uh, išnaudojimą per internetą, tai uh, čia išauga labai didelis labai išauga psichologinės problemos. Jau dešimt pastarųjų metų matome, kaip ši problema sparčiai auga. Ir galiausiai, e, kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą ir dėmesį skiriamą jam, dauguma mūsų matome, kad nusikalstama veikla neapsiriboja tik nacionalinėmis grupėmis. Nacionalinės grupės, nusikalstamos grupės neapsiriboja tik tai viena nusikalstamumo rūšimi, viena tautybė ar etninė grupė. E, padėtis čia labai ženkliai keičiasi. Atlikdami studiją mes rad, išsiaiškinome e, grupuočių, kuriuose yra 60 valstybių narių E, veikia jos 35 skirtingose valstybėse. Taigi jos yra nepaprastai tarptautinės ir tam reikia labai tarptautinio atsako. Be abejo, mes turime kur kas glaudžiau dirbti tarpusavyje, mes turime būti integruota ES bendruomenė reaguojanti į šią problemą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, tai buvo nepaprastai įdomu ir prieš suteikdamas mm, galimybę pradėti diskusijas, noriu dar suteikti žodį Martin Power, Kozi komiteto pirmininkui. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nepaprastai padėkoti komitetų iškvietimą atvykti į jūsų posėdį mm, Kozi vardu. Aš esu Martin Power, aš esu mm, Dublino saugumo skyriaus vadovas ir Kozi pirmininkas šiuo metu, kai Airija pirmininkaujas. Norėčiau trumpai pristatyti Kozi darbo kontekstą, politik, kiek tai yra susijęs su politikos ciklu. Ir pirmininkė, kaip jūs sakėte, dabar pradedame naują politikos ciklą, tad manau, kad tinkamas momentas man būti jūsų posėdė. Taigi 2013 metai yra ketvirtieji kozi darbo metai 2010 vasarį tarybos sprendimu buvo įkurtas kozi pagal 71 sutarties e, dėl ES veikimo straipsnį, kozė grupė turėjo būti, grupė, tai, e, e, turėjo būti įkurta grupė, tai yra tarybos darbo grupė, aukšto lygio valstybių narių atstovų darbo grupė, kurios skir, tikslas yra pagerinti operatyvinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių vidaus saugumo srityje. Taigi savoka yra labai plati, vidaus saugumo savoka čia taikoma yra labai svarbi jis nevykdo operacijos, neturi teisėkūrinių funkcijų, o dėmesį sutelkia tik į tai, kaip užtikrinti geresnį bendarbiavimą tarptų tarnybų, agentūrų, kurios kovoja su organizuotu nusikalstamumu ir, ir iš esmės yra dar kozė pagalbinė grupė, kuri dirba Briuselėje vidaus reikalų srityje, bet šiaip pagrindė dirbame sostinėse. Su Europolu yra glaudus bendradarbiavimas, su Frontex, su CEPOL, su Eurojustu bei kitomis e, struktūromis. Jie labai glaudžiai bendradarbiauja su kozi ir dalyvauja tuo met, kai mūsų darbe, kai yra svarstomi jiems aktualūs klausimai. Kitų agentūrų, kaip kad OLAF, Europos um, narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro, bendro tyrimų centro atstovai taip pat yra kvieč, kviečiami, pagrindinių teisių agentūros atstovai taip pat yra dalyvavę mūsų darbe. Struktūra e, struktūros prasme mes dirbame maždaug mm, susitikdami 2-3 kartus, pusmetį maždaug 5 kartus į metus, aptarėme bendrus klausimus Ir airiai pirmininkaujant yra suplanuoti trys kozi susitikimai. Vienas įvyko vasarį, kitas bus balandį ir paskutinis įvyks birželio mėnesį. Sureaguojant į Šiaurės Afrikos malio Alžyro įvykius, alž... pagrobtus įkaitus Alžyre. Kozi dar surengė neįlinį posėdį vasario 28 dieną, kad aptartų Šiaurės Afrikos grėsmės ir parengtų tarybos išvadas vasario mėnesio e, teisingumo ir vidaus reikalų tarybai. Taigi, kozi įgaliojimai yra sudaryti palankės sąlygas ir užtikrinti, kad efektyviai būtų vykdomas operatyvinis bendarbiavimas ir koordinavimas vidaus saugumo srityje, tai yra policija, muitinės, pasienio tarnybos, teismų įvairios e, tarnybos, ir bendrai mes vertiname, kaip operatyvinis bendarbiavimas yra užtikrinamas ir padedame tarybai įgyveninti solidarumo punktus pagal sutarties 222 straipsnį. Parlamento nariai, aišku, žino, kad neseniai Kozib yra pateikęs ataskaitą, kai taryba ją patvirtino ir toje ataskaitoje buvo kalbama apie kozį veiklą per mm, ankstesnio trejato pirmininkavimą Lenkijos ir Kipro. Iki 2012 metų Liepos. Nuo 2011 metų Liepos iki 2012 metų pabaigos. Dabar, kalbant apie politikos ciklą, išanalizuoti reikia sukauptą patirtį, padaryti išvadas ir dabar mes prieėmė prie naujo politikos ciklo rengimo. Yra visai lė pagrindinių žingsnių šiame politikos cikle. Visų pirma, reikia įvertinti grėsmes. Europolas tą daro ir Europol direktorius kaip tik apie tai ir kalbėjo. Toliau, politikos kūrimas yra kitas etapas. Čia jau kozė dalyvauja, rengiant išvadas. Toliau yra įgyvendinimo etapas. Čia daugiausia valstybės narės kartu su Europolo ir kitomis agentūromis dalyvauja į užtikrinant įgyveninimą. Po to kitas etapas yra įvertinimas. Ir galima, aišku, galvoti, kad po to įvertinimo turėtų gal, jau galima planuoti kitą politikos ciklą. Dabar įvertinus organizuotų nusikalstamo grėsmės, taryba nustatė visą eilę prioritetų. Tame tarpe E, nusikalstamumas iš vakarų Balkanų, nus, organizuoto nusikalstamumo grupės, priekyba žmonėmis ir taip toliau. Regioninių pagrindų vertinant, dėmesys sutelkiamas į vakarų Afriką ir vakarų Balkanus, kadangi tai yra pagrindiniai žydiniai, iš kur nusikalstamumas plinta Europą. Ir taip pat sutelkiamas dėmesys į tam tikrus reiškinius - nelegalią imigraciją, priekybę žmonėmis, narkotikus, kibernetinius nusikalstamumus nusikaltimus. Tai yra tokius dalykus, apie kuriuos tik kalbėjo Europolo direktorius. Bet aišku, yra labai svarbių aktualių veiksnių kasdien ir aišku, yra dar horizontalių aspektų kurie padeda vykdyti nusikaltimus įvairiose srityse ir ką reikia išanalizuoti. Kozi taip pat stengiasi užtikrinti, kad valstybės narės dalyvautų um, formuojant kovos organizuotų nusikalstamumų prioritetus ir būtų ta varomoji jėga. Aišku, ir kitos agentūros būtų įtraukiamas į tą darbą, tačiau labai svarbu, kad valstybės narės būtų ta pagrindinė varomoji jėga, įtraukianti kitas struktūras. Tie prioritetai turi pavirsti paskui strateginiais tikslais ir veiksmų planais kurių tikslas yra e, apibriežti, kokių konkrečių veiksmų turi būti imamasi, kad būtų gauta konkrečių rezultatų. Dabar kitame kozijų susitikime, kaip Europol direktorius ir kalbėjo, į tai bus atsižvelgta, ką jis dabar pristatė ir, ir panašiai bus kitas etapas, bus įvertinamos pagrindinės grėsmės ir bus rengiamos tarybos išvados. Sokta metodika kurią trumpai pristatė Europol direktorius, um, buvo parengta kozė 2012 metų pabaigoje dar, uh, kur buvo kalbama apie um, reikalavimus mūtinių tarnybams dėl organizuotų nusikalstamų grėsmų įvertinimo. Ir Europolas parengė tą metodiką ir iš esmės nustatė, ką Sokta turėtų padaryti, ko iš Sokta tikimasi, turėtų būti, kokios turėtų būti išvados padarytos proceso pabaigoje. E, čia iš dalies yra siekiama užtikrinti, kad tie prioritetai dėl kovos su nusikalstamumu būtų tokie, kurie valstybių agentūrų tarybos manimų nusipelno didžiausio dėmesio. Kalbant apie proceso monitoringą, Danijai pirmininkaujant buvo proceso peržiūra atlikta politikos ciklo kontekste. Ir iš esmės dėmesys buvo sutelktas į tai, ką Kozi e, dirba iš esmės e, pažangos įvertinimas buvo paremtas veiksmų planų įgyvendinimu rezult, rezultatų analizę. Iš esmės tie, kas atlikinėjo tos veiksmus, nacionalinės institucijos Europolas, visi pateikė savo informaciją. Taip pat ir komisijos buvo darbo dokumentas, kuris įvertino politikos ciklą. Uh, kad būtų galima pasiremti tą informaciją, rengiant naują politikos ciklą. Pagrindinės išvados šiame kontekste buvo tokios, kad vis tik tai dar galvojama, kad visi bendrai sutarė, kad politikos ciklas turėjo svarbios vertės, buvo prioritetai įvertinti ir nubriežti, kaip kovoti su nu, organizuotu nusikalstamumu, buvo daug svarbios patirties, glaužiai bendradarbiaujant, siekiant tų prioritetų tarp įvairių veikiančių struktūrų ir Europolo vaidmuo čia buvo tikrai lemiamas. Buvo ir tokių sričių, kur buvo e, numatyta siekti didesnės pažangos, kad būtų galima užtikrinti geresnius rezultatus. Pavyzdžiui, galvojama, kad reikia skatinti valstybės narės aktyviau dalyvauti, nes jeigu būtų aktyvesnis valstybių narių dalyvavimas, tai rezultatai, žinoma, būtų didesni e, labai svarbu, kad valstybės narės tikrai jaustų, kad jos turi kovoti su nusikalstamumu ir aktyviai dalyvauti šiame darbe. Uh, nes jų dalyvavimas yra labai svarbus, orientuojant visą darbą, kuria kryptimi viskas turi būti e, atliekama. Ir polit... labai svarbu yra informacija visa apie politikos ciklą, kad visi žinotų, ką mes dirbame. Ir valstybės narės turi plačiau informuoti mm, visus tuos, kas dirba kovodami su organizuotų nusikalstamumu apie šį politikos ciklą. Toliau mokymo aspektas labai svarbus. Čia CEPOLAS vaidina labai svarbų vaidmenį, rengdamas įvairius mokymo paketus, kaip kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Taip pat buvo nuspręsta, kad reikia konkrečiau formuluoti strateginius tikslus Čia siekiama, kad metiniuose veiksmų planuose nustatyti veiksmai būtų pakankamai įgyvendinami operatyviai, iš operatyvinio požiūrio taško. Taigi tie veiksmai iš tikrųjų turi būti gyvenami tik tai tuo met, e, kozi paskui gali normaliai jos įvertinti. Taip pat galvojama, kad reikia daugiau lankstumo. Tiek finansavimo, tiek kitose sritise. Uh, Tai yra labai svarbu įgyvendant veiksmų planus, operatyvinius veiksmų planus. E, taigi, jau minėjau, kad esame naujo politikos ciklo pradžioje, pradinėme etape ir Sokta, aišku, jau aiškus visas darbas ir dabar balandžio mėnesį mūsų kozį sutikime mes pasiremsime soktą darbu ir parengsime um, tarybos uh, išvadas birželio mėnesio teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybai. Tai labai svarbu, aišku, turėti omenyje šį tvarkaraštį, kadangi mes vis dar laukiame valstybių narių reakcijos į soktą um, ir paskui parengsime mm, bendras išvadas. Kol kas aš negaliu dar uh, komentuoti soktos tą, ką uh, direktorius tik pristatė, bet labai svarbu yra išryškinti, kas būtų pagrindinės veikiančios struktūros ir pagrindiniai prioritetai. Nuo birželio ekspertai renks daugia metį konkrečius strateginius planus kiekvienam prioritetui, o po to jau turėsime operatyvinius metinius veiksmų planus. Paskui kozi vaidmo bus, aišku, toliau stebėti, kaip viskas vyksta, renkti ataskaitas dėl operatyvinių e, veiksmų planų įgyvendinimo. Aišku, yra ir kitų sričių, kur kozi dirba. Pavyzdžiui, dėl ES narkotikų pakto kozi vadovauja visai eiliai projektų, projektinių grupių, kurios įgyvendina uh, um, įvairius veiksmus tai, pagal tą paktą, kovodamas su priekyba kokainu ir taip toliau. Toliau kozi, kozi nus, nustato, kurią veiklą geriausia būtų toliau tęsti, pavyzdžiui, kovojant su kokainu ar heroinu pagal įvairius veiksmų planus ar, ar galvoja taip pat apie kitus veiksmų planus. Dėl 29 priemonių taryba yra priemusi išvadas, kaip kovoti mm, su nelegalia imigracija, ką daryti prie sienų ir kozi nusprendė penkias priemonės stipriau gyveninti. Ir nusprendėme, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie nelegalios imigracijos visą kategoriją ir čia papildyti, daugiau priemonių pritaikyti dėl migracijos, pavyzdžiui, dėl vakarų Afrikos, kozi koordinuoja tą darbą, kuris yra pradėtas tarybos kovoje su nusikalstamumu, kurio šaltinis yra vakarų Afrika. Mes rekomendacijas padedame ruošti, orientuojame, nukreipiame visą darbą reikiamą linkmę, būtent kaip kovoti su nugalstamumu iš ten. Toliau Europol, Cepol e, keitėsi nuomonėmis dėl operatyvinių reikalavimų, dėl Europol ir Cepol ateities, kas būtų aktualu. Mes irgi prisidėjome prie darbo šio. Kozi darbas taip pat yra e, užtikrinti E, bendarbiavimą ir koordinavimą tarp e, Teisingumo vidaus reikalų agentūrų įvairiose šalise. Kasmet šių agentūrų vadovai susitinka ir paskui pateikia ataskaitą e, kozį dėl to, kokiu veiksmu jie imasi, kaip jie koordinuoja savo darbą, kovoja su organizuotų nusikalstamų. Taip pat ir su, ir čia yra labai svarbus išorinio saugumo aspektas, politikos saugumo komitetas turėtų būti paminėtas šiame kontekste ir ko jis stengiasi irgi prisidėti prie šio darbo, užtikrinant išorės saugumo aspektų įgyvendinimą, ypač, kaip aš minėjau, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos, Malio, Alžyro situacija e, šių metų pradžia, e, tai e, kozi kartu su politiko, su politikos ir saugumo komitetu surengė susitikimus. Vidaus saugumo strategijos ruošimas taip pat yra labai svarbus mūsų e, darbo elementas balandžio mėnesį kozi sutikime apie tai kalbėsime. Mes prieš tai įvertinome dabartinį ciklą, renkdamės jau naujajam ciklui. Kozi taip pat gaus visą eilę kitų ataskaitų, pavyzdžiui, dėl e, to, kaip įgyvenimas Europos veiksmų planas dėl kovos su kontrabanda. su narkotikais. kaip aš, e, kaip aš jau sakiau, ir mm, metodika yra parengta soktai, dabar perėjome prie įvertinimo mm, ir rašymosi naujajam politikos ciklui. Daugiau kaip ir neturiu ką pridurti, aš tikiuosi, kad nariams aiškiai išdėšiau, ką kozi atlieka. Tik noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį valstybę galvoja, kad parlamento, Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus visos šia, šiose srityse ir todėl mes labai norėtumėm išgirsti jūsų pozicijas. Uh, Dėkoju, ponia Paveri. Madam Matie, po to ponas Albrecht norėtų pasisakyti. Taigi dabar parlamentarai sutiekamas žodis. Pane Matyšiai, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Vainraitui už tikrai nuostabę studiją ir labai kokybišką jos pristatymą. Na, atvirai reikia sakyti, kad nereikia labai visko juodai pristatyti, aišku, bet kai turi studiją, nereikia visko staiga norėti išmesti pro langą, reikia stengtis panaudoti visą tai, nors tai ir baisi situacija atrodo. Ir man atrodo, kad kai e, Iš, iš pradžio, aišku, susitikdavom su jūsų atstovais, bet kai pradėjome dažniau posėdžiauti nusikalstamumo komitete, tai tikrai pamatėme, kokia sudėtinga situacija Europoje ir tai tikrai labai jausmai sudėtingi, mm, labai baisu, aišku, kai suvoki, kokio masto yra jodoji rinka, visas šešėlinis tas pasaulis Europoje tikrai sudėtinga yra matyti visus tos dalykus, pavyzdžiui, pedofilijos rytie, jūs sakote, kad situacija dar blogėjęs ateityje, aš galiu pasakyti, kad mums kaip teisėkuros institucijai tai atrodo, kad tai yra baisi nesėkmė, bet aišku ir policijai, tai teisės saugos tarnyboms, tai taip pat, man atrodo, atrodo ta situacija, kad tiesiog, na, nepavyksta mums nieko padaryti dėl vaikų arba, pavyzdžiui, dėl, dėl na, tų nesveikų žmonių, ką mes galime padaryti, man atrodo, taip reikėtų tai konstatuoti. Tai, ką jūs pristatėte šitoje studijoje, labai neramina, labai baisu iš tikrųjų. Neraminantis tie dalykai, jūs kalbate apie nusikalstamumą, taip pat ir aplinkosaugos rytyje ir aš uh, Prisimenu, kad e, nusikalstamumo komitete, pavyzdžiui, buvo e, mums viena sudėlgi pristatyta dėl e, padirbtų įvairių produktų, pavyzdžiui, pesticidų, kuriuos naudoja ūkininkai. Matėme, ko baises nuotraukas, tai yra nauji produktai, kurie klastojami ir patiekiami į rinką. Ir iš tikrųjų, tai jūsų tyrimas, jūsų studija patvirtina tos pačius faktus, kad tos rinkos plėtuojasi nepaprastai nepaprastai greitai plečiasi, nepaprastai daug geriau prisitaiko prie visų naujomų, naujovių nei e, teisės aktai, policija, teisės saugo ir taip toliau. Tai ką mes galime padaryti realiai? Gal jūs turite kokių sprendimų? Aš nežinau, gal ponas Power, Koziko pirmininkas galėtų irgi kažkiek tai padėti šio klausimo atsakyti, nes tikrai nepaprastai neramina mus toje dalykai. Arba, pavyzdžiui, e, priekyba ginklais. Uh, Na, žinome, pažiūrėjau, Kalašnikovai, kurie atsiduria Balkanuose, o po to atkeliauja netgi iki mūsų, Marselija, pavyzdžiui, atsiduria mafijos rankose. Gal jūs turite kokių skaičių, pavyzdžiui, dėl priekybos ginklais? Na, mes įsivaizduojame, kaip keliauja Tai, bet, e, pavyzdžiui, jūsų studijoje kalbama ir apie teisėtą priekybą ginklais na, sakyčiau, kaip ir kaip tada tie ginklai po paltų paslėpti atkeliauja. Jūsų studijai kalbama ir, pavyzdžiui, apie policijos ginklus kurie yra neutralizuojami, jeigu aš taip teisingai supratau, bet paskui kažkokiu tai būdu atsiduria e, priekeivių rankose, kurie, na, sakykime taip, nelabai ne jau ten skrupulingai elgesi. E, tai aš tikrai daug klausimų Jums pateikiau, tikiuosi, kad galėsite atsakyti. Is... Kitasis ponas kalbėtos Albrechtas, joms suteikiamas žodis. Yes, much, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponams Veinraitui ir Poweriui, kad taip labai aiškiai pateikė visą padėtį, pristatė. Turiu keletą klausimų, kurie yra susiję su skaičiais. Apie kokius skaičius kalbame. Man labai būtų naudinga, jeigu <clears throat> galėtumėt pasakyti konkrečius skaičius, kurie yra E, susiję su e, nusikaltimais ir su žala ekonomikai, pavyzdžiui, kai kalbat apie pinigų plovimą, apie sukčiavimą ir taip toliau. Aišku, neturite to pateikti dabar labai detaliai, tačiau norėčiau paprašyti, kad jūs pasidalytumėt turimais dabartiniais e, skaičiais su mumis. Kitas dalykas, uh, Tai klausimas, kurį noriu užduoti dabar. Ir kalbant apie nusikaltimo sektorius, tai kokias kategorijas vartojate? Mes apie tai labai dažnai kalbame. Kalbame, pavyzdžiui, apie kibernetinius nusikaltimus. Bet e, mums reikia konkrečių apibraščių, kad žinotume, apie ką kalbame. Tai norėčiau, kad pateiktumėt kažkokias konkretesnės apibrieštis. Ar kad tos apibrieštis būtų aiškios, nes e, dažnai kalbam apie, apie priemonės, apie harmonizavimą, apie e, teisės saugos organizacijos susijęsias su tomis rytimis, taigi prašytume pateikti aiškesnės e, ir labiau specifines apibrieštis. Dėkoju. Have... Taip, dėkoju ir dabar žodis rengiamas ponui Molton. Molde. E, pono Veinraito prezentacija buvo labai puiki ir buvo malonumas e, klausytis tokios E, prezentacijos, bet kokia bebūtų situacija, mes turim kažką daryti, kad pataisytume padėtį. Ir dabar norėčiau paklausti, ar Europolas tur, turi pakankamai m, mm, teisių, ka, e, kaip, kaip e, teisėkūros atstovas, kad galėtų kovot su dabartinė esama padėtim, ar tų jėgų užtenka, ar reikėtų suteikti daugiau galių. Dabar dar dėl interneto minėjot, kad tai platforma, kuriai galima daryti nusikaltimus, tačiau kaip, kaip galima kaip galima su tuo susitvarkyti, juk dirbama, internete dirbama e, ne tik ES, bet ir už jos ribų, ką čia galėtume padaryti. E. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį e, ponui Veinraitui ir Paveriui dar norėčiau paprašyti e, papasakoti apie naują nusikaltelių braižą. Ar galėtumėt pristatyti padėtį, kurią kryptimį einam? Kokią jūs pastebėte padėtį? Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju uh, pasisakiusiems. Tokia, tokia yra situacija. Mes uh, naudojamės metodologiją ir viską, siekiame viską pristatyti e, kuo tiksliau, duomenys surinkti valstybėse narėse. Ir tikrai viską e, darome profesionaliai. Dabar dėl klausimų, pono Matijų. Ponios Matijų klausimas jūs e, kalbėjote apie vaikų išnaudojimą internete. Tai labai geras pavyzdys, rodantis, kad e, labai sunku e, kovoti su nusikaltimais internete. Šioje srityje nusikalteliai gali pasinaudoti interneto galimybėmis. Ir aišku, kad šioje srityje naudojamasi anonimiškumo principu, todėl policijos pareigūnams labai sunku susekti nusikaltimą. Dabar turime tokių puikių technologijų, e, kurios leidžia nusikalteliams slėpti identitetą, slėpti savo veiklą. E, dabar kuriamas vadinamasis darknet tinklas, internete 99 e, procentai naudotojų yra visiškai nematomi, jie naudojasi koduotomis programomis ir negalima matyti, koks, e, kokios medžiagos yra kaupiamos, kas yra kaupiama, kuo dalyjimasi. Be to internete galima kaupti labai daug informacijos, kiekvienais metais tos technologinės programos tik gerėja. Tai todėl ir Pavyzdžiui, jeigu pedofilijos atveju policininkas ateitų pas nusikaltelį, e, rastų video programų ar, ar nuotraukų. E, ir kartais būna randama labai daug medžiagų, net pavyzdžiui, 40 valandų filmuotos medžiagos, kurioje e, vaizduojama, kaip išnaudojami vaikai. Taigi reik, dabar yra susikūręs labai, labai didelis nusikaltelių tinklas visame pasaulyje, dabar jau jie nebeveikia tik vienam mieste ar kaime. Taigi, tai vienas iš pavyzdžių, kai neužtenka policininkų darbo. Ir policininkai dažnai ne, neranda, neranda nusikaltelių, pasienio pareigūnai negali sustabdyti narkotikų pervežėjų, nes e, nusikaltimai daromi ne fiziškai, bet internete. Kalbėjote apie problemos e, dimensijas, uh, prašėt pateikti skaičius, dėja mes dabar negalim atsakyti į šį klausimą, nes atliekama nepakankamai e, daug tyrimų, nepakankamai daug specialistų yra įtraukta. Mes esam padarę e, kažkiek skaičiavimų, pavyzdžiui, žinom, kad jeigu pametamos kortelės, tai prarandama pusantro milijardo eurų. E, PVM nesumokama ir patiriama 100 milijardų žala. Tokius skaičius mes turime. Ir šie skaičiai yra pakankamai tikslus, tačiau, pavyzdžiui, kibernetinės, kibernetinės ryties nusikaltimų, tai mes neturim tokių tikslių skaičių. Tačiau net ir turint tokios, tokius skaičius, galiu pasakyti, kad e, nusikaltimai auga, o kalbant apie apibrieštis, tai pritariu ponui Albrechtui, mums reikėtų dar labiau padėti su metodologija, mes pasitikim dabar valstybių narių interpretavimu. Aišku, kad kartais e, vyksta įvairių variacijų, nes valstybės narės skirtingai interpretuoja tam tikrus nusikaltimus ir galbūt mūsų e, pateiktos išvados netokios integra e, tokios integralios, bet e, manau, kad pavyzdžiui mm, žmonių grobimas ir pardavimas visose valstybėse suprantamas plus minus vienodai. Ponas Molde klausė apie internetą ir ką galime padaryti šioje srityje. Tai globali problema. Ką bedarytume ES, mes negalėsim dirbti labai e, efektyviai, nes tai globali problema. Aišku, kad mes šią problemą sprendžiame ES lygmenių. Ir mes turim išlaikyti pusiausvyrą. E, e, leisti laisvai e, naudotis internetu, bet taip pat ir neprarasti kontrolės. Taigi čia tokia dvipusė situacija, nes vis daugiau ir daugiau žalos ir verslui, ir vyriausybėms, ir piliečiams padaroma žalos naudojantis internetu. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad policija gautų tinkamą informaciją tinkamu laiku iš paslaugų teikėjų bet e, teisėkuros e, pareigūnams reikėtų e, daugiau diskutuoti, reikėtų kurti daugiau duomenų apsaugos direktyvų, reglamentų, aptarti interneto suteikiamas technologijas. Klausėt, ar turime pakankamai, ar Europolas turi pakankamai galių daug galių turi valstybių narių pareigūnai ir Europolui nereikia tokių, tokių galių. Mes turim užtikrinti, kad e, valstybės narės atliktų savo darbą, kad būtų dirbdam, dirbama tarptautiniu lygmeniu. Galima kalbėti apie resursus, bet nereikėtų kalbėti apie galias. Kai kalbam apie internetinės problemas, tai noriu pasakyti, kad dabar e, yra sukurtas S3 padalinys ir neduota tam jokių lėšų. Tai reikėtų kalbėti apie Europolo išteklius. Taigi pagrindinės naujos, kabutėse, e, nusikaltimų mados, tai yra, žinoma, nusikaltimai internete, sukčiavimas, daug, e, daug PVM nuslėpimo ir nemokėjimo atveju, ypač persikelia dabar į dujų ir elektros rinką. Taip pat klausėt apie ginklų pardavinėjimą. E, bijau, kad dabar neturiu pakankamai informacijos, bet jeigu leisite, pateiksiu vėliau. Dėkoju. Continue. Pone Pavl, ar jūs norėtumėt e, pakomentuoti? Porą dalykų norėčiau pridurti, jei leistumėt. Europos e, direktoratas yra išaiškinęs visą eilę sričių, tokių kaip sukčiavimas, kibernetiniai sukaltimai, uh, ir panašiai, kurios reikalauja ypatingo dėmesio. Taip pat buvo paminėta saugumo ir ekonomikos saugimo tema. Tai yra airijos pirmininkavimo vienas iš prioritetų saugumo ir teisingumo srityje. Mes norime akcentuoti, kad saugi, stabili ekonominė aplinka skatina ūkinę veiklą, skatina investicijas ir padeda teisėtai ekonomikai atsispirti nelegalios ekonomikos pastangoms, e, e, pagundoms e, vykdyti graunamą veiklą. Dublinė sausio mėnesį įvykusio susitikime mūsų teisingumo ir lygybės ministras pristatė dokumentą tą temą. Ir ten buvo sakoma, kad valstybių narių teisingumo ministrai gali pradėti dirbti visame šiame procese ir galbūt dabartinėmis aplinkybėmis jiems reikia užtikrinti, kad niekas netrūkdytų teisėtai ekonomikai deramai e, vystytis. Ir reikėtų su nelegaliaja ekonomikos pusė kuo greičiau susidoroti. Aš jau sakiau, bet noriu dar pakartoti, kad Europolo sukaupta patirtis e, nusikalstamų reiškinių išaiškinime e, iš kozi perspektyvos e, turėtų būti vykdomas pasinaudojant soktą e, patirtimi ir besijimant prioritetinių veiklos veiksmų. E, svarbu yra veikti visose tose srityse, kad atremtume e, tuos nusikalstamus veiksmus ir turime užtikrinti, kad operatyviniai planai būtų deramai gyvendinti, kad jie būtų veiksmingi ir padarytų tai, ką jie turi padaryti ir iš jų turi būti išgauta maksimali nauda. Thank you. Labai ačiū. Manau, kad ir komisija norėtų pasisakyti šioje diskusijoje. Prašau, ponė Miči. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Europos komisija e, labai e, e, džiaugiasi, kad yra parengtas toks sunkių formų tarptautinių nusikaltimų grėsmių vertinimas. Tai tarsi atveria visapusišką politikos ciklą, kuris tęsis ketverius metus. Taip pat norėtume pripažinti, kiek daug darbo yra nuveikta, kuriant šį dokumentą, rengiant šį dokumentą Europole politikos ciklo kontekste aš norėčiau paminėti, kad Europos komisija e, rūpinasi vienu iš e, būsimųjų etapų. Kaip e, ponas Poweris minėjo, Europos komisija kartu su pirmininkaujančia šalimi rengia konsultacinį dokumentą, kurio tikslas padėti e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai apibriežti e, būsimojo ciklo prioritetus. Taip pat Europos komisijai labai svarbu užtikrinti, kad būtų pasiektos sinergijos tarp šio politikos ciklo ir ES politinių gairių ir iniciatyvų. Šiame kontekste ir aš norėčiau trumpai paminėti e, šaunamųjų ginklų grėsmės klausimą. Sokta patvirtina tai, ką mes jau ir taip žinojome. Šaunamieji ginklai yra bendras visų e, sunkių organizuotų nusikaltimų vardiklis. Turėtume pridurti, kad šaunamieji ginklai pagaminti nelegaliai ir nelegaliai parduodami per sienas kelia tiesioginę grėsmę ES piliečiams. Labai dažnai tai e, turi labai, tai padaro labai didelės žalos. Matėme, kas atsiko neseniai e, Norvegijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje per susižaudimus. Tokie e, didelio atgarsio susilaukiantis e, susišaudimai e, kelia didelę grėsmę saugumą ir susilaukia didelio visuomenės dėmesio. E, priešingai negu klastojamos prekės arba narkotikai, šaunamieji ginklai gali būti naudojami e, daug kartų. E, E, Tulūzo susišaudime buvo naudojamas šautuvas pagamintas 1944 metais. 2010 m. gruodžio mėnesį, pirmininkaujant Belgijai, taryba prieėmė išvadas, kuriuose buvo kalbama, kad reikia imtis ir trump, artimiausios ateities, ir tolimesnės perspektyvos veiksmų, kovai su šaunamaisiais ginklais. Todėl šiek tiek nustebino mus tai, kad SOKTA tarp savo prioritetinių rekomendacijų neįtraukė šaunamųjų ginklų. Ir tai yra e, viena iš temų, kuri mūsų nuomonė turėtų atsispindėti ES e, prioritetuose kovojant su nusikaltimais. Džiaugiamės, kad šiandien turim galimybę politiškai padiskutuoti apie šį politikos ciklą ir labai buvo malonu išgirsti jūsų komiteto narių nuomonę. Ačiū. That's... Dėkoju. Tuo šį darbo tvarkės klausimą baigiame. Ir kadangi beveik nevėluojame pagal programą, galime iš karto pereiti prie kito e, klausimo pagal darbo atvarkę. Sprendimo 2935 TVR priedo dalinis keitimas kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus sąrašu. Pranešėjas ponas Filip Kleis. Šiandien e, šis pasiūlymas e, bus pristatytas e, Džono Mahoni, kuris yra Europolo valdybos pirmininkas, ir Europolo direktoriaus Robo Wainwrighto. Taigi, nedelsdamas suteiksiu žodį Europos valdybos pirmininkui. Prašau, ponė Omahoni, žodis jums. Good afternoon, everybody. Mr. Ch Labą dieną visiems, pirmininkė, komiteto nariai. Kaip Europolo valdybos pirmininkas norėčiau padėkoti komitetui už šią galimybę pakalbėti komiteto posėdėje apie tai, ką valdyba pasiūlė, Europolo valdyba pasiūlė dėl to, kaip Europolas turi sudaryti sutarimus. Jau ketvirtą kartą atvykstu į Lybį komitetą ir mm, turėčiau papasakoti. Esu Katačikana policijos pajėgų vadovas jau 36 metus. turiu labai daug policijos darbo patirties mm, ir bendruomenės policijos rytyje ir organizuotą nusikalstamą tyriant. Tris metus vadovavau biurui, dabar esu atsakingas už saugumo aspektus, tai, tai todėl ir mm, atsakingas esu už bendradarbiavimą su Europolu. Uh, ir kartu su Europolo direktorium Reinright galiu Jums šiandien pristatyti daugiau informacijos apie Jūsų nagrinėjimą klausimą. Kaip žinote, per mm, daug metų Europolas įgyvendino sutarimus su 18 mm, ne, ES valstybių narių 13 tarptautinių organizacijų, kurios padeda Europolui padėti ES valstybėms narėms kovoti su visų formų svarbiais nusikaltimais ir terorizmu. Ir čia valdybos rekomendacijos yra pateiktas 2012 m. spalio mėnesį dėl papildomų šalių įtraukimo - Brazilijos, Gruzijos, Meksikos ir Junktinio Aramo Viratų į tą sąrašą, su kuriuo Europolas turėtų bendradarbiauti. Aš buvau Airijos delegatas tuo metu, ne valdybos pirmininkas, ir iš tikrųjų buvo pasiremta grinai Europolo. Mm, teisės saugos poreikiais, įvertinant, kokias valstybės įtraukti. Uh, bendarbiavimas su trečiomis šalimis ir organizacijomis labai svarbus, kovojant su rimtu organizuotu nusikalstamumu. Ir e, tie klausimai yra valdybos nuolat aptariami e, diskusijose dėl Europolo bendarbiavimo ir išorės santykių. Svarstant šį pasiūlymą dėl trečiųjų šalių sąrašo ir organizacijų sąrašo, su kuriamis Europolas sudaro sutarimus dėl bendradarbiavimo pakeitimo, buvo kalbama 2011 e, m. rugsėjį dar. Ir tuomet jau valdyba paragino Europolą išdėsti, kokie būtų jo poreikiai, kokie būtų pranašumai ir trūkumai, jeigu sąrašas būtų pakeistas. Reikia turėti omeny ir kontekstą, kad sudarant bendradarbiavimo sutarimus, kurios um, Gruzija bei kitos valstybės yra pateikusios prašymų bendradarbiauti. Ir tada 2012 vasarį Europolo direktorius parengė dokumentą, kur buvo pris... paminėtos šešios valstybės ir dvi organizacijos, su kuriomis Europolas norėtų bendradarbiauti pagal bendradarbiavimo sutarimus. Tuo metu tai buvo Brazilija, Meksika, Junktinė Arabų Emiratai, Gruzija, Japonija ir Naujoji Zelandija, kurios buvo pasiūlytos organizacijos, mm, buvo Pasaulio bankas ir Saudo Arabijos select centras. Um, Europolo pasiūlyti tame sąraše. Aišku, sąrašas buvo parengtas grinai pagal um, Europolo operatyvinius poreikius. Valdyba išanalizavo Europolo paaiškinimus ir direktorių paprašė um, paaiškinti Brazilijos, Gruzijos, Meksikos įtraukimo į sąrašą kontekstą kitame posėdėje. Todėl 2012 birželio mėnesį Europolo direktorius ir pristatė tuos paaiškinimus dėl uh, Gruzijos Rusijos, Brazilijos ir Meksikos ir paaiškino, kad e, yra prioritetas sudaryti su e, Gruzija su dviem pirmosiomis valstybėmis yra labai svarbu, bet ir su Meksika būtų svarbu. Ir aš čia paminėsiu pagrindinės nusikalt svarstymų sritis, kodėl valdyba galvoja, kad reikėtų įtraukti tas valstybės. Dėl Gruzijos valdyba gavo informacijos, kad iš tikrųjų um, organizuotas nusikalstamumas iš Gruzijos auga ir kelios valstybės narės turi rimtų problemų dėl organizuoto nusikalstamumo grupių, kurios yra kilusios iš Gruzijos ir kurios veikia tarptautinių lygmenių. Tad bendarbiavimo sutarimas su Gruzija leistų keisti žvalgybinę informaciją ir analizę ir tai leistų Europolui gauti geresnį strateginė informacija apie Gruzijos organizuoto nusikalstamumo poveikį ES ir valstybėms narėms. Ir tai padėtų Europolui taip pat sutvirtinti savo poziciją, pozicijas padedant vykdyti operatyvinės e, įvairias operacijas e, valstybėse narėse dėl e, nusikaltelių iš Gruzijos. 2011 metais Gruzijos organizuotas nusikalstamumas buvo įvardytas kaip grėsmė organizuotų turtinių nusikaltimų ir e, narkotikų srityje ir pavyzdžiui per juodąją jūrą galim, yra vykdoma kontrabanda. Uh, Ir labai svarbu, aišku, kovoti su e, organizuotu nusikalstamumu iš rytų, tad labai svarbu yra kovoti su organizuotomis grupuotėmis, nusikalstamomis grupuotėmis iš Grusijos, kurios veikia ES, kurios klastoja e, tapatybės dokumentus, kurios užsijima e, pinigų reketų ir panašiai, panašiais nusikaltimais. Buvo įvertintas bendras Gruzijos nusikalstamumas iš Gruzijos kil, kilusio nusikalstamumo poveikis ES ir buvo nustatyta, kad reikia stipresnio bendradarbiavimo tarp Europolo ir Gruzijos. Dabar dėl Brazilijos. Čia informacija buvo pateikta, kad ES ir Brazilijos bendras veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas 2011 spalį tarp ES ir Brazilijos, paragino ES ir Braziliją bendradarbiauti, kad jų finansinės sistemos nebūtų naudojamas pinigų plovimui, taip pat panalizuoti, kaip būtų galima keistis informaciją, taip pat ir tarp agentūrų, kaip būtų galima geriau bendradarbiauti tarp teisėsaugos struktūrų, kad būtų galima sustiprinti dvišalį teisinį ir policijos bendradarbiavimą. Tad mm, ta, toje informacijoje buvo paaiškinta, kad per pastarosius keliarius metus išaugo skaičių žmonių, kurie vyksta į Braziliją ir atitinkamai a, a, Brazilijos organizuoto nusikalstumo grupės turėtų būti stebimos, kadangi jos skatina nelegalę imigraciją taip pat ir į Europos Sąjungą. A, 2011 metais organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas um, dėl Pietų Amerikos, pavyzdžiui, um, lytinio eksploatavimo ir e, e, jų atvežimo ES buvo išanalizuotas ir buvo žiūrima, kokios e, grupės iš Kolumbijos, Meksikos, Brazilijos, kaip Mm, organizuotos nusikalstamos grupės taip pat prekiauja ir uh, tais gyvūnais, kuriems grėsia išnykimas ir veža jos Europos Sąjungą. Buvo nuspręsta, kad reikia didesnio bendarbiavimo su Brazilija, taip pat kovojantį su narkotikais, kredito kortelių klastojimu, kibernetiniais nusikaltimais, uh, tapatybės vagysėmis. Ir taip pat reikia paminėti, kad 2013 metais Brazilijoje įvyks pasaulio futbolo čempionatas, o 2016 metais olimpinės žaidynės. Taigi tai irgi bus puikios progos organizuotam nusikalstamumui pasinaudoti jomis. Ir čia toje informacijoje, kurią gavome iš, iš mm, Europolo vadovo, um, buvo paaiškinta, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp Europolo ir Brazilijos. Dabar dėl Meksikos buvo nustatyta, kad Europo, tarp Europolo ir Meksikos dabar nėra labai plataus bendradarbiavimo, tačiau organizuotos nusikalstamos grupės iš Meksikos gali būti, kad laiko ES taikiniu. Taigi um, buvo analizuojama, koks yra vidaus saugumo poreikis šioje srityje kovojant su organizuotu nusikalstamumu iš Meksikos. Čia, aišku, narkotikų priekyba, kaip ponas Vienartas jau pasakojo, yra labai svarbus ir čia yra nauja tendencija, kad Meksikos narkotikų karteliai taip pat jis jau ateina ir į Europą. Meksikiečiai paprastai suteldavo savo dėmesį į JAV. Tradiciškai Kolumbija buvo e, tiekimo šalis. E, tačiau buvo mm, konf, tam tikrų konfiskavimo atvejų ir dabar matome tam tikras tendencijas, kad ir narkotikų priekybos rytyje jau Meksika suka savo akis į um, Europą. Amfetamino srityje, pavyzdžiui, 2010 metais 400 kg e, kokaino buvo sustabdyti, um, pavyzdžiui, kitas rytis yra priekyba žmonėmis. Meksikos valdžia yra nus atsekosi, kad yra žmonių, yra jaunų moterų iš rytų Europos, ypač iš Bulgarijos, Rumunijos, kurios buvo parduotos į Meksiką. Toliau organizuotų nusikalstamų grupių yra labai daug Meksikoje, kurios užsima kreditų kortelių sukčiavimu. Pavyzdžiui, yra tikrai labai daug e, atvejų, kuomet pinigai yra po truputėlį pumpuojami iš kreditinių kortelių sąskaitų ir būtent tuo užsimama Meksikoje yra organizuoto nusikaltamo grupių iš Meksikos tikrai didžiulis pavojus keliamas Europos vidaus saugumų. Yra pakankamai daug mm, tos informacijos, tačiau Europolas kol kas dar nepateikė labai daug e, tos informacijos, daug tų įrodymų. E, vis tik tai galvojame, kad yra jau gan nemažai sukaupta informacijos, dėl kad vertėtų sudaryti bendradarbiavimo sutarimą ar vyksta su šia šalimi. Todėl valdyba ir nusprendė spalio mėnesį, kad reikėtų sudaryti uh, susitarimus su tomis šalimis ir reikia jas įtraukti į tą sąrašą ir pasiūlė tokias išvadas tarybai. Buvo nuspręsta, kad dėrybos bus skirtingų e, pagrindų vykdomos ir taip pat reikia, e, galvojant apie Gruziją, atsižvelgti į vizų dėry, susitarimo dėrybas kai kurie valdybos nariai galvojo, kad kai bus nuspręsta jau, kad reikia sudaryti susitarimus dėl bendarbiavimo tarp Europolo ir kitų šalių, reikėtų jau priimti sprendimus ir dėl tų šalių. Ir valdyba, aišku, priims tos sprendimus, kai bus tinkamas momentas. Valdyba nusprendė, kad Europolas taip pat turėtų pateikti informaciją dėl bendradarbiavimo sutarimo sudarimo su Junktiniais Arabų Emiratais. Buvo nuspręsta, kad valdyba paragins Europolo vadovą parengti informaciją, ar reikia sudaryti sutarimą su Junktiniais Arabų Emiratais ir, turi, ir, ir ta informacija buvo pateikta valdybai birželio 25 dieną ir paskui iki Liepo 6 valdyba turėjo sureaguoti tą informaciją. Tačiau buvo pateikta neigiama nuomonė e, komisijos, ar ir valdyba para, paraginta buvo atidėti sprendimą dėl to, kad reiktų pakeisti sąrašą ir įtraukti šią šalį į. E, tačiau tai neturi trukdyti sudaryti susitikimą susitarimų su mm, Gruzija, Meksika. Ir po to vis tik tai gauta daugiau informacijos, kad Junktiniai Arabų Emiratai yra svarbus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kadangi tai vis e, dažniau tampa šaltiniu, iš kur e, yra organizuojama nusikalstama veikla, sukčiavimas, PVM, pinigų plovimo veikla. Uh, Tai čia yra bent 30 laisvos priekybos zonų, Junktinėse Arabų Emiratuose yra daug priekybinių maršrutų, yra daug neteisėtų uh, cigarečių konfiskuojamų, kurios yra pagamintos būtent artimuose rytuose. Ir yra dažnai uh, nusikalstamos veiklos pajamos, tie uh, tranzitų keliauja uh, per, per tą šalį ir organizuotos nusikalstamos nusikalstamumo grupės, kurios veikia Europoje ar Latino Amerikoje, būtent persiunčia pinigus per Junktinius Arabų Emiratus. Buvo atitinkamai konfiskuota net 6 milijonai um, tokių uh, pajamų. Labai svarbu, taigi keisis informacija tarp Junktinio Arabo Emiratų ir valstybių narių ir Europolas turėtų padėti valstybėms narėms ir šioje srityje. Tad apibendrint buvo nuspręsta, kad Junktinio Arabų e, Emirat, aktų svarba vis didėja, turint galvoje pavojų ES vidaus saugumui. Todėl buvo nuspręsta, kad tai, tai yra rimtas pagrindas sudaryti susitarimą su Junktinių Arabų Emiratais. Tas klausimas buvo vėl aptartas valdybos posėdė ir valdyba um, spalio mėnesį nusprendė įtraukti ir Junktinius Arabų Emiratus į tą sąrašą. 2012 m. spalį mm, valdybos pirmininkas informavo Europolą, kad Brazilija, Gruzija, Meksika ir Junktinė Arabų Emiratai turėtų būti įtraukti į tą sąrašą trečiųjų valstybių organizacijų, su kuriomis Europas turi sudaryti sutarimus dėl bendarbiavimo. Uh, Aš bendrai jums pristačiau jau visą pagrindą, kodėl buvo rekomenduojama taip. Valdyba mm, visuomet teikdama tokias rekomendacijas tarybai turėjo menyje, kad iš tikrųjų labai svarbios yra Europolo bendarbiavimo e, funkcijos ir aišku, kad valdybos e, rekomendacijos yra paremtos tik tai Europolo Europ, operatyviniais interesais ir valstybių narių poreikiais. Sprendimas buvo priimtas laikantis visų teisinių procedūrų, kurios yra numatytas 26.1a Europolo tarybos sprendime. Ehm, įvertinant visą grėsmę teisės saugos agentūrų struktūrų darbas turi efektyviai būti vykdomas ir Europolo valdyba turi užtikrinti, kad būtų priimti laiku visi sprendimai, kad Europolas galėtų suteikti pačią geriausią pagalbą valstybėms narėms ir jų teisėsaugos tarnyboms. Um, Europolo um, atsakomybė, kaip ir valdybos atsakomybė, yra stiprinti visų ES piliečių saugumą. Taigi aš labai raginčiau šį komitetą um, rekomenduoti, uh, pritarti būtent šiam tarybos sprendimo daliniam pakeitimui. Dėkoju. Ar jūs, ponė Vainrai, tai norėtumėte pasisakyti šio klausimu? O Mahonis viską pristatė labai detaliai, tai gal aš tik tai keletą minučių dar norėčiau pabrėžti keletą faktą. Uh, išorinė darbo tvarkė labai svarbi ir mesgi kalbėjom čia apie globalizaciją, todėl kovodami su pasauliniu nusikaltimu mums reikia trečiųjų šalių partnerių. E, Krim komiteto pranešėjas e, pasisakė, kaip svarbu pasirašyti sutartis su trečiųjų šalių partneriais pagal nustatytą procedūrą e, sąrašą pateikia taryba ir leidžia mums pradėti e, tyrimus dėl, dėl duomenų apsaugos ir rinkimo trečiose šalyse. Taigi galiausiai mums buvo leista pradėti dėrybas ir patį dėrybų procesą. 25 valstybės jau yra įtrauktos į sąrašą, su jomis mes bendradarbiaujame ir keičiamės duomenimis. Strateginis, strateginis susitarimas taip pat buvo pasirištas su keliomis valstybėmis, bet mes su jomis negalime keisti duomenimis. Su kitomis dabar yra vykdomos dėrybos, tačiau sąrašas nėra fiksuotas, nusikaltimo pobūdžiai kinta, todėl ir mums reikia e, keisti savo darbą priklausomai nuo to, kaip kad sakė valdybos pirmininkas. Du, nuo 2009, kai sąrašas buvo pakeistas, daug kas pasikeitė, kaip jau minėjo Sokta. Mm, valdybos e, požiūriu e, tos 25 valstybės e, yra labai svarbios ES, su jomis svarbu bendradarbiauti. Ir kalbam žinoma apie Meksiką ir e, narkotikų gaminimą ir kaip ES svarbu bendradarbiauti ir kovoti su šitais nusikaltimais. Kalbant iš e, teisės aukos perspektyvos, tai iš komisijos turėtume gauti naujų, e, turi būti pateikti nauji dokumentai, jiems įsigaliojus mums bus e, paprasčiau dirbti, paprasčiau valdyti procesus. Bet jau dabar e, tokia situacija yra, jau ketverius metus laukiame, kad šis sąrašas uh, būtų atnaujintas ir kiekgi dar tų metų reikės laukti, kol galiausiai tas sąrašas bus patvirtintas ir Europolas galės normaliai bendradarbiauti. Europolas sunkiai dirba kovodamas su, pasauli, su organizuotu nusikaltimu, todėl reikėtų palengvinti darbą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad, kad dar nėra nuspręsta, kad, kad jau kad jau turi būti pradėtas procesas e, dėl dėrybų su šiomis šalimis. Tai, taigi mes laukiame, kada, kada bus galima tą pradėti daryti, pradėti e, dirbti. E, taigi dabar mes prašom leisti uh, mums pradėti procesą, kad Europolas galėtų efektyviau dirbti ir padėti valstybėms narėms kovojant su nusikaltimais. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar yra trys norintys pasisakyti žodį. Suteik. Um, ik zou eerst en vooral uh, de. Labai Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, ponams e, Van Wright ir Mahoney už labai išsamų e, pristatymą ir aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Jūs kalbate apie Europolo operatyvinį vaidmenį. Kalbėtojas daro pauzę. Zaken die operationeel zijn. En uh, e, het zou. Taigi, e, visa eilė klausimų susijusių su operatyvinė veikla buvo aptarti. Ir būtų gerai, jeigu mes gautumėm informacijos, e, apie kurią minėjo ponas Aumahonį. Aš manau, kad būtų naudinga, jeigu tą informaciją galėtume gauti raštu. Tada galėtume atidžiau sekti diskusiją. Kodėl mes norime išplėsti trečiųjų šalių, su kuriomis Europolas e, yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį sąrašą? Aš kalbu apie tai, kad reikia sudaryti operatyvinius susitarimus tai yra e, susiję su asmeninių duomenų pasikeitimu. Kitas dalykas e, yra e, kitas sąrašas, su kuriomis dabar vyksta dėrybos, trečiųjų šalių sąrašas. Ir tarp jų yra Kinija, Indija, Marokas, Izraelis, Europolas ar jis sugebės tęsti dėrybęs su tomis valstybėmis, ar jis turi pakankamai gebėjimų ir dar su keturiomis asociacijos sutartimis tokiu pat mastu, kaip tai atrodo praktiškai. Ar dėrybos su Kinija, Indija, Maroku ir Izraeliu e, galbūt bus nutrauktos ar užšaldytos tol, kol Europa galės uh, užbaigti konkrečias dėrybas su Gruzija, su Junktiniais Arabų Emiratais, Brazilija ir Meksika. Pone Wainwrightai, jūs jau atsakėte į klausimą, į šį mano klausimą, tai dėrybų eigos, kadangi mes vis dar laukiame naujo reglamento dėl Europolo. Pone Matijų. Oui, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, iš anksto esu gana palankiai nusiteikusi tokių partnerystės sutarčių atžvilgių, žinant, kokios jautrios yra tos šalis, bet aš turiu klausimą dėl laiko terminų. Pone Vainrat, jūs apie tai šiek tiek kalbėjot. Norėčiau maždaug sužinoti, kaip tai vyks e, tiksliai ir kaip bus elgiamasi su asmeninių duomenų apsaugos klausimais. E, mano pirmtakė pranešėja tuos klausimus taip pat kėlė. Uh, ir dabar ponė Madenį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pasisakiusiems asmenims ir norėčiau pasteirauti dėl Meksikos gana konkrečiai. Aš pati buvau Meksikoje keletą e, kartų, susitikau su atstovais, kurie kovoja su organizuotu nusikalstumumu. Gegužės mėnesį mes keliausim į Pietų Ameriką ir taip pat kalbėsime apie narkoti prekybą narkotikais ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ką mes, Europos parlamento nariai, galime padaryti, kad būtų lengviau <clears throat> pasirašyti Europolui susitarimus, kaip, kaip pasiekti tuos susitarimus tarp jūsų ir Meksikos. ar Meksika nori bendradarbiauti su Europolu? Ar nori pasirašyti šiuos susitarimus? E, taip pat e, kalbėsime apie priekybą žmonėmis ir apie priekybą narkotikais, apie terorizmą ir terorizmo grupuotės, kurios e, veikia Meksikoje. Dėkoju Prieš suteikdama žodį poniui Omahonį ir paskui Veinraitui noriu labai trumpai paklausti dėl Gruzijos. Kriminalinės e, organizacijos paprastai e, Rusija veikia tarptautiniu mastu. Tai kai kalbam, kalbate apie E, Gruzijos nusikaltelius, tai gal galėtumėt pakalbėti ir apie Rusijos nusikalstamas grupuotės, ypač prieš olimpinius žaidynės. Um. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš e, pagal tos užduotus klausimus, tai tikrai aš atsiųsiu savo pristatymo kopiją. E, būdamas e, valdybos pirmininkas, tai turėčiau pastebėti, kad labai svarbu mums yra mm, e, paremti Europolo bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su tomis, kurių nusikaltimai daro įtaką ES verslui ir piliečiams žmonėms. Taigi šios diskusijos e, vyko 2011 metų pabaigoje ir 2012 spalį buvo priimtas sprendimas, buvo kalbama tik apie operatyvinius susitarimus e, valdyba siekia užtikrinti, kad e, būtų bendradarbiaujama organizuoto nusikaltimo srityje ir e, kovoti su iškylančiais iššūkiais. Todėl labai svarbu yra ir toliau reguliariai e, plėtoti bendradarbiavimą su trečiom šalim. Tuos sustarimus mes negalim pasirašyti per vieną naktį. Reikia labai daug darbo atlikti, reikia labai daug patikrų įvykdyti ir abi pusės turi užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų standartų ES ir tose minėtose valstybėse, ypač kalbant apie domenų apsaugą. Taigi e, Europole buvo priimtas sprendimas e, ir toliau dirbti darbą, bet reikia priimti naujus e, reglamentus ir jei tas reglamentas bus patvirtintas, tai bus nuspręsta, kaipgi galiausiai pabaigti tuos susitarimus, jeigu tie susitarimai apskritai bus įgyvendinti. Dabar dėl Gruzijos, tai žinau, kad Gruzija e, pareiškė norą bendradarbiauti, ypač e, norima bendradarbiauti dėl to, kad E, Gruzijos nusikalstamos grupuotės e, daro įtaką kai kurioms ES valstybėms ir tai, tai vyksta gana dažnai, dėkoju. O dabar žodį suteikiame ponui Veinraitui. Dėkoju dabar dėl klausimo, e, kurį pateikė Klaus. Mes Mes e, rengiame diskusijas ir, kaip, sak, kaip buvo pasakyta, kartais sutartį pasirašyti reikia ketverių metų. Taigi tos dėrybos e, vyksta, tik tai e, skirtingi etapai. Viskas vyksta pakankamai sklandžiai, jau dabar vykdėme E, e, dėrybą su Albanija, Jotkalnyje ir Lichtensteinu. E, kalbėjome apie prioritetinius susitarimus vakarų Balkanuose. Taip pat yra sutartis su Rusija, ji jau netrukus bus pabaigta, tikiuosi, kad dar šiemet spėsime tą padaryti šiek tiek atsiliekame su Izraeliu, bet E, didelė darbo dalis jau yra nuveikta. E, naujai pradėsime dėrybas su Serbija. Dar yra tokios valstybės, pavyzdžiui, kaip Kinija ir Indija, su jomis nepradėtos dėrybos apskritai. Ir tai tiesiog atspindė faktą, kad e, reikia politinės valios ir toje trečioje šalyje, kad galėtume pradėti procesus su kai kuriomis valstybėmis dar tik šnekame ir debatuojame. Kalbant apie Meksiką ir Braziliją, tai politinė valia yra didelė, labai dažnai aukštų lygių ambasadoriai ir taip toliau pasisako ir išreiškia norą. Policijos vadai taip pat pasisako apie norą sudaryti tokią sutartį. Tie partneriai taip pat supranta, kad E, organizuotas nusikalstamumas tose šalise didėja ir jis klinda į kitus kontinentus, ypač kalbant apie narkotikus. Taigi, kaip jau minėjau, procesas yra ilgas ir visos sutartys, e, kai kalbama apie duomenų perdavimą, tai reikia labai e, detalės studijas atlikti E, ekspertai keliauja į tas atitinkamas šalis, e, tikrina teisės dokumentus, tikrina praktikas, tikrina kaip veikia e, pa, parengia ataskaitas, parengia rekomendacijas valdybai, ta valdyba pateikia rekomendacijas tarybai ir tik tai tada, kai jau visi žingsniai yra įgyvendinti, mes jau galime sudaryti sutartį. Labai dažnai kyla problemų su duomenų apsaugos standartais ir kartais e, tos problemos yra tokios didelės, kad prireikia dviejų metų joms pašalinti nes duomenų apsaugos standartai kitose šalyse nėra tokie aukšti, kokių mes tikėtumės. Aš esu tikras, kad turime pakankamai išteklių ir kad šios dėrybos bus galėt, baigtos taip, kaip turi būti. Oh, sorry. Ačiū, ponai. Dar vienas ponas Klas pasisakymas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu dar kartą padėkoti gerbiamiesiems Europolo atstovams, bet galbūt būtų įdomu išgirsti ir Europos komisijos bei tarybos nuomonę šiais klausimais. Okay. Commission... Ar komisija, komisijos atstovė pasirengusi? Pone Ničiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos komisija savo nuomonę yra išreiškusi, kaip e, ką tik sakė e, valdybos pirmininkas Bonas McOhony. Ir e, per valdybos posėdžius dažnai mes pasisakome, ypač kai kalbam apie Junktinio Arabo Emiratų įtraukimą į šį sąrašą. Tai būtų potencialūs naujieji Europolo partneriai. Europos komisija visuomet laikėsi pozicijos, kurią galima iliustruoti komisijos narės Malmström laišku skirtu vidaus reikalų e, srityje veikiančioms agentūroms praėjusiu metu birželio mėnesį. Tame laiške komisijos narė Malmström prašė bendradarbiavimo sutartį su trečiosiomis šalimis pasirašyti atsargiai. Viena vertus turi būti atsižvelgta į ypatingą biudžetinę padėtį, E, biudžeto apribojimus, ribotus išteklius, e, ką pajaučiame mes visi, skaitant ir agentūras. Ir e, tai reikalauja, kad būtų labai atidžiai išskirti prioritetai veikloje. Kitas dalykas, reikia pradėti tam tikrą veiklą su trečiosiomis šalimis, kurios yra ES interesų objektas užsienio politikos požiūrių. Taip pat, jeigu to šalis yra svarbios vidaus reikalų požiūrių tas e, antrasis aspektas apimtų ir ES kaiminystės politikos valstybės ir ES strateginės partnerės. Junktiniai Arabų Emiratai nepatenka nei vieną iš mano paminėtųjų grupių. Bendrai, kaip jau buvo pasakyta e, keletos kalbėtojų, mes norėtume pabrėžti, kad Europolui pasikeitus po Lisabono sutarties – Ir aš galiu pasakyti, kad e, greitai bus patvirtintas ir naujasis reglamentas dėl Europolo. Dabartinė e, Europolo valdybos e, sistema bus e, panaikinta ir bus sukurta kitokia valdymo procedūra, kuri leis pačiam Europolui sudaryti bendradarbiavimo sutartis vidaus saugumo srityje su trečiosiomis šalimis. Ačiū. Gal mes galėtumėm to laiško e, kopiją gauti? nes per diskusijas dėl daugiametės finansų perspektyvos taryba kalbėjo tik apie e, grinuosius mokėjimus ir panašius dalykus. Mano nuomonė gana kvailas toks požiūris. Bet e, dabar matome, kad e, taip dirbdami mes turėsim per mažai pinigų ir reikės labai atsargiai įti. E, Būtų labai smagu gauti tą laišką. Oh, please. Prašom, tarybos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu John Gary iš pirmininkaujančios valstybės. Dėl e, valdyba dėl šio klausimo yra priemusi labai aišku sprendimą. Europolo direktorius e, pabrėžė, e, kokie reikalavimai yra keliami. E, Teisėtvarkos darbo grupė vasario mėnesį patvirtino valdybos pasiūlymą ir dabar laukiame Europos parlamento, kuris turės e, e, pateikti savo patarimą dėl sprendimo. Pirmininkaujantį šalis šį sprendimą remia. Ačiū. Dėkoju. Tuo šio klausimo svarstymą baigiame ir pereiname prie darbo tvarkės 15 klausimo. Kiti reikalai atrodo, kad jų nėra. 16 klausimas, kitas posėdis. Balandžio 8 dieną jis įvyks 15 e, val. Labai ačiū.